Protokół z posiedzenia z dnia 16 lipca 2009 roku został rozpowszechniony. Państwo... Liepos 16 dienos protokolas buvo jums išdalintas. Ar turite kokį nors pastabų? Taigi niekas neturite pastabų, taigi skelbi šitą protokolą patvirtintų. Ponios ir ponai, Europos liaudės partija man pranešė žinę. Mm, pirmininkas atsiprašo, negalėsintis dalyvauti. O Belgijos institucijos e, man pranešė, kad Jean-Claude Marko buvo e, išrinktas Europos parlamento